komisijos vardu, jos pirmininkas ponas Barozo. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė Toring Šmit, gerbiami parlamento nariai. Pasisakymą norėčiau padėk, pradėti padėka premjeriai už tai, kad išdėstėte savo viziją, kad jūs matote dinamišką, augančią ir žalėje Europoje. Praėjus metų spalį, netrukus po jūsų išrinkimo, sustikome Briuselėje ir aš išsakiau įsitikinimą, kad Danija svariai prisidės prie mūsų bendrojo projekto įgyvendinimo, o išklausius jūsų aistringą kalbą ir išreikštus tvirtus įsitikinimus bei įsipareigojimus, aš esu tuo dar labiau įsitikinęs. Ponios ir ponai, puikiai suvokame, kokia sudėtinga šiandien Europoje ekonominė situacija praėjusiu metu spalį. E, komisija pristatė penkerių dalių gairės augimui ir užimtumui skatinti. Mes norime tinkamai atsakyti į Graikijos krizę, taip pat sustiprinti e, kovą su krize, sustiprinti bankų e, sistemą rekapitalizuoti bankus, užtikrinti stabilumą ir augimą bei sustiprinti ekonominį valdymą. Suvokime, kad tinkamai neįgyvendinę atsako į euro krizę, ekonominio augimo perspektyvos ir tikslai tikrai nebus pasiekti. Komisija ragina įgyvendinti tai, kas dar nepadaryta pagal šitas gairias Taigi reikia atsakyti į Graikijos krizę ir įdėkti reikalingus saugiklius. Mes negalime galvoti tik apie discipliną ir sankcijas. Disciplina tikrai būtina, bet taip pat reikia sanglaudos. Ir ne, reikia stabilumo, tačiau negalime užmiršti augimo. Mums reikia stabilumo, disciplinos ir augimo tarptautiniai partneriai bei investuotojai mūsų nuolat klausia, kokie e, yra Europos vidutinės ilgalaikės e, augimo perspektyvos. Akivaizdu, kad mes neveiksime krizės neradę tinkamo atsakymo į augimo problemas. Komisija yra pateikusi pasiūlymų dėl to, ką reiktų tiek padaryti, tačiau būkime sąžiningi, valstybių narių atsakas nebuvo pakankamas ir savalaikis. Jeigu mes norime rimtai galvoti apie krizės įveikimą, reikia ryštingai kalbėti ir skatinti ūkio augimą, kaip panašiai yra daroma fiskalinės konsolidacijos e, srityje. Iš kurgi atsiras augimas? kadangi reikia stipriai taupyti, tai augimą gali užtikrinti struktūrinės reformos, konkurencingumo e, didinimas ir tikslinės reformos. Reikia investuoti į prioritetinius projektus, į inovacijas, siekti e, tinkamai panaudoti kol kas neišnaudotus fondus bei užtikrinti tinkamą e, bendradarbiavimą su greitai augančiomis ekonomikos už ES ribų. Na, gal reiktų pateikti tokį pavyzdį. Kažkur Europoje yra 23 milijonai bedarbių. Europoje taip pat yra 23 milijonai mažų ir vidutinių įmonių. Jeigu mes sukursime tinkamas sąlygas e, MVI sukurti bent vieną darbo vietą, tai kovą su nedarbu laimėsime. Taigi atsakas į augimo siekį tai yra įmonės, mažos vidutinės įmonės. Jų situaciją galima pagerinti, stiprinant konkurenciją, lankstumą, užtikrinant geresnį prieigą prie finansavimo. Būtent su tokiamis e, šiandien problemas įmonės susiduria. Būtent jos neturi prieigos prie finansavimo. Mes esame pateikę pasiūlymą būtent, kad struktūriniai fondai galėtų būti kaip garantijos MVI e, finansavimui ir paskoloms. Aš tikiuosi, kad e, pateikti pasiūlymai bus greitai išnagrinėti ir patvirtinti. Taip pat reikia kovoti su jaunimo nedarbu. Tai vienas iš e, šiandienos didžiausių iššūkių Europoje. Mes pasiūlėme dvi iniciatyvas Aš tikiuosi, kad oficialioji vadovų taryba sausio 30-ąją pritars e, komisijos pasiūlymams. Socialinis teisingumas taip pat yra atsakymo dalis. Socialinis teisingumas yra mūsų augimo strategijos esmė augimo e, nauda turi būti sąžininkai paskirstyta visoje visuomenėje. Mes negalime kalbėti apie krizės įveikimą be socialinio teisingumo. Čia reikia užtikrinti tinkamą socialinį e, dialogą. Kita pirmadienį Briuselėje aš susitiksiu su socialiniais partneriais. Tikiuosi, kad e, panašus pavyzdžiai bus reigiami ir valstybėse narėse. Reikia tinkamai išnaudoti bendrusios rinkos potencialą mažinti trukdžius geriau įgyvendinti viešojų pirkimo taisyklės, mokėjimo, paskolų sąlygas gerinti. Taip pat reikia pasiekti sustarimą dėl Europos patento. Šis klausimas nagrinėjimas jau dešimtmečius. Aš tikiuosi, kad e, Europos patento dėrybos bus baigtos Danijos e, pirminkamo pradžioje. Prancūzija, Vokietija ir Junktinė karalystę. Aš jas raginu e, baigti ginčius dėl to, kur bus Europos patento biuras įkurtas ir galų gale susitarti tikrai. Negalima, kad toks svarbus klausimas būtų nepriimamas dėl tokių mm, menkų priežasčių. Europai reikia augimo ir inovacijų. Ta trukdo įgyvendinti e, sudėtingos ir e, brangiai kainuojančios taisyklės. Mums reikia elgtis ambicingai, galvoti praktiškai bei apie visą Europą. Gerbėmiai nariai, daugelis priemonių, kurių reikia, jau yra Europa 2020 augimo strategija. Krizės neįveiksime, jei neįgyvensime tų priemonių nuosekliai. Mums reikia veikti ryštingai, nuosekliai. Europa 2020 strategija negali būti pradėta gyvendita 20 metais, tą reikia daryti jau šiandien. E, strategijos esmė tvarus augimas. Pritarėme Danijos prioritetui dėl žaliojo augimo, ekologinio augimo. Reikia įgyvendinti ir priimti energijos efektyvumo direktyvumą. Taip pat mm, anglės emisijų mm, dokumentai turi būti patvirtinti, jie pateikti praėjusiu metu gruodį. Taip pat reikia stiprinti mm, koordinavimą, nepamirškime, kad netrukus e, bus pirmą kartą praktiškai panaudotas Europinio semestro instrumentas. Turime savo ir pasauliui įrodyti, kad rimtai kalbame apie reformas, bei suvokti, kad mūsų ekonomikos yra glaudžiai susijusios. Komisija paskelbė šių metų augimo ataskaitą laiku. Tai reiškia, kad pakankamai laiko yra parlamento ir taryba iki pavasario varšūnių susitikimo išnagrinėti prioritetus ūkio augimą skatinančios priemonės e, išdėstytos ataskaitoje turėtų būti įgyvendinamos e, nuosekliai visoje Europos Sąjungoje. Gerbėmėji dariai, Akivaizdu, kad ekonominis valdymas išliks e, vienu pagrindiniu klausimų darbo tvarkėje. Tikimas netrukus baigti dėrybas dėl fiskalinio e, susitarimo. Jis pristatytas praėjusiu metu gruodį per vadovų susitikimą. Tikiuosi, kad pirmininkaujantė Danija padės nutiesti tiltus tarp eurozonos ir neurozonos valstybių narių. Mes turime įgyvendinti ne tik valstybių narių vienybės principą, bet ir tinkamai įtraukti bendrijos institucijas į dėrybas dėl šio susitarimo. Taip pat jums teks e, nagrinėti du naujus pasiūlymus, būtent ekonominės erdvės valdysenos stiprintas lap. Kiryčio mėnesio komisijos pasiūlymas 136 sutarties straipsnis, tai yra taip vadinamas šešių pasiūlymų paketas. Pirmininkaujančiai Danijai teks vadovauti dėryboms dėl daugiamatinės finansinės perspektyvos, Tai bus e, pagrindas užtikrinti ūkio augimą ir naujų darbo vietų kūrimą ES artimiausiais metais. Tai tikrai nebus lengva, atsižvelgiant į esamą situaciją. Pasiūlymai savo ruoštų yra subalansuoti, ambicingi ir realistiški. Aš tikiu, kad palaikysite komisijos siekį supaprastinti biudžetą bei siekti, kad kiekvienas euras uh, užtikrintų tinkamą gražą, kurią pajustų kiekvienas europietis. Savo pasisakymą noriu baigti keliomis mintimis apie saugę ir e, klestinčią Europą. Šiandienos Europa nepaprastai skiriasi nuo, nuo prieš dešimties metų buvusios Europos, tuomet paskutinį kartą m, mm, Danija. Pirmininkavo aš kaip premjeras, dalyvavau istorinėme Kopenhagos vadovų susitikime ir būtent Kopenhagoje Danijos dėka pavyko užtikrinti kad prie bendrijos prisijungs dešimt naujų narių. Akivaizdu, kad reikia vadovauti šiomis tradicijomis, reikia taip pat stiprinti Europos e, matomumą tarptautinėje erdvėje, čia išorės veiksmų tarnyba e, tenka svarbus vaidmo. Mums reikia e, išlikti lyderę tvaru tvarios plėtros srityje visame pasaulyje taip pat reikia stiprinti Šengeno susitarimą, bendrąją prieglopščio sistemą. Ypač norėčiau e, išreikšti e, nuoširdų susižavėjimą naujosios e, Danijos vyriausybės ir premjerės sprendimų dėl m, mm, laisvo judėjimo įgyvendinimo visoje Europoje ir taip pat Danijoje. E, Bei baigdamas norėčiau premjeriai Torning Schmidt pasakyti, kad šiais sunkais, sunkiais iššūkių kupinais laikais Europa, ką, Europa daug laimės iš uh, pažangaus uh, Danijos požiūrio. Sunku, tačiau bendromis jėgomis ir palaikant bendrijos institucijoms, mes pasiekime išsikeltų tikslų. Ačiū e, premjeriai už jūsų kalbą ir ačiū, kad iš manęs išklausėte. Ačiū ponė Baroso, dabar pradėsime diskusijas. Pirmasis EPP frakcijos vardu, ponas Josep Dol, prašom. Pirmininkė tarybos, pirmininkė. A, šiais laikais pirmininkauti ES nėra lengva. Esu tikras, kad kaip Europos parlamento narė jūs turite sukaupusi puikų bagažą ir esate pasirengusi imtis to uždavinio. Pritariu jūsų keturiems prioritetams, kuriuos iškėlėte šešiems mėnesiams. Tai labai svarbu užtikrinti ES dinamiškumą, saugumą. Aš sveikinu jūsų užmojus ir aišku. E, ne vien pirmininkaujantį valstybę pasirenka savo prioritetus, tai yra visos realios, kurios nubrėžia raudona gyja. Aišku, jums reikės ir techniško pirmininkavimo įgūdžių, bet taip pat ir politinio pirmininkavimo įgūdžių, kadangi mūsų laukia didžiuliai iššūkiai. Todėl prašysiu jūs, jums pirmininkaujant glaudžius ryšius palaikyti su šio parlamentu, kurį puikiai pažįstate. Daug kas, aišku, norėtų, kad e, svarstymai klausimuose dirbtumėm greičiau, Tačiau žinote, kaip parlamentas veikia. Taigi reikia, aišku, kad teisėkura būtų sparti ir efektyvi, bet aišku, šiais laikais iššūkiai mus verčia dar sparčiau dirbti. Tačiau labai svarbu užtikrinti ir gerą demokratijos veikimą ir skaidrumą. Esu tikras, ministrė pirmininkė, kad jūsų pirmininkavimo metu jūs sugebėsite tikrai užtikrinti, kad parlamentas, komisija ir taryba galėtų dirbti kartu. Mes gyvename tokiais laikais, kuomet Europos institucijos turi um, veikti sklandžiai ir būti matomos. Aišku, kad reikės dirbti dėl finansinės sutarties, dėl ko nuomonės išsiskiria parlamente, turint omenyje galimybės ar sąlygas. Mano frakcija norėtų, kad šis, ši pirmininkaujantį valstybė įsitrauktų į šį darbą visą jėgą ir kad būtų laikomasi dviejų pagrindinių principų, tai Europos integracijos, taip pat ir fiskalinio ekonominio integravimosi kontekste, bet taip pat ir politinėme kontekste, kad būtų laikomasi ir bendrijos metodo. Mes labai norime, kad tai būtų taryba. Ir noriu pridurti, kad EPP frakcija e, labai norėtų, kad jūs į geras vėžės įstatytumėt taip pat ir pirmasias diskusijas dėl finansinės perspektyvos. Tai aišku nelengvas e, klausimas, tačiau mes tikime, kad jūs spėksite tai padaryti. Reformos dėl viešojo sektoriaus finansų pertvarkymo, dėl augimo, aišku, tai bus jūsų pirmasis rūpestis rūpestis, bet reikia nepamiršti labai svarbių diskusijų. Um, Dėl finansų 2014-2020 metams, ką turi taip pat padaryti ES. Ir čia kartu su komisija mes turime dirbti dėl to, kad kad kiekvienas euras atneštų 30-40 centų papildomai, kas užtikrintų augimą. Taigi labai svarbu, kad taip pat kalbėtumėm ir apie ES nuosavus išteklius, kad galėtumėm parodyti valstybėms narėms, kaip Europos parlamentas sako, kad labai svarbu yra gyvendinti horizontalius labai svarbius projektus kartu, kad nebūtų visą tai fragmentuota ar suskalita, nes tuomet mes užtikrinsime tikrąją naudą. Mes labai tikimės jūsų indėlio čia. Norime padrasinti padrasinti jūs e, šio pirmininkavimo metu dirbti su visomis valstybėmis narėmis. Man atrodo, kad atėjo laikas, kaip kad Lenkija, pažiūrėjau, savo pirmininkavimo laikotarpį parodė, kad reikia plačių užmojų ir, aišku, yra labai svarbus bendri iššūkiai ir um, ekonominės, monetarnės politikos srityje. Ir manau, kad jūs galite būti tokia pati, tokia padrasi valstybė savo pasiūlymais, um, kad mūsų sprendimai būtų paremti konvergencija, kad būtų daugiau Europos Europos, kad visa tai greičiau pasiektų mūsų piliečius. Aš viso to jums linkiu šiems artimiausiams šešiems mėnesiams. Ačiū. Ačiū, ponė Dol. O dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu jos pirmininkas ponas Svodaba ir iš karto aš norėčiau jį pasveikinti su to, kad jis buvo išrinktas socialistų ir demokratų frakcijos pirmininku, taigi jums penkias su pusė minutės. Ačiū ponė pirmininkė ir aš taip pat jūs norėčiau pasveikinti oficialiai ir ačiū Jums už e, tą e, dosnumą su pasisakymo laiku. Jūs e, perimate Jūsų primtako tradicijas, tas labai gerai. Pone premjerė, pone komisijos pirmininkė, šiuo metu laikai labai sunkus. Būkime sąžiningi ir Europoje viską lemia tikrai ne tie, kurie čia šiandien yra susirinkę, viską lemia finansų rinkos. Tačiau tikrai gaila, kad mes e, tampame paprasčiausiais e, finansinių rinkų žaisliukais. Jos e, išnaudoja mūsų susiskaldimą, tai kad nepriemami arba labai sudėtingai uh, E, priimami sprendimai. Reitingų agentūrų elgesys liudyja, kad jeigu mes nebusime vieningi, tai jos valdys viską, o ne Europos politikai. Aš pritariu ponios premjerės pasisakymams dėl, Euro, dėl bendrijos metodo. Tai yra e, tiesa. Taip pat Tiesa yra, jog negalima apsiriboti tik taupimu. Būtent dėl to reitingo agentūros sako, kad dėl taupimo politikos, kur yra pakankamai nešališka, nebus įmanoma užtikrinti augimą. Na, e, norėčiau pabrėžti, ką rašo Financial Times, tikrai nėra kairiųjų laikraštis. Fiskalinės sutarties nuostatos yra E, pakankamai e, nereikšmingas ginčas šiuo metu ir kad yra aktualesnių problemų. Taigi, kas yra svarbiau ir aktualiau, kasgi nukreipia dėmesį. Pažiūrėkime į tai, kas vyksta Vengrijoje ir Rumunijoje. Ten, mm, kas vyksta, kertasi su visais e, pamatiniais Europos principais, būtent, kad taupamas vargingiausiųjų sąskaita Vengrijoje ir Rumunijoje. Tai tikrai negalima taip elgtis. Aš raginu grįžti prie socialiai orientuotos valstybės Europoje. Be tokios valstybės mes neišspręsime biudžeto problemų. Aš tikrai neprieštarauju būtinoms reformoms. Aš noriu, kad nebūtų kvestionuojami Europos socialinės valstybės principai, nes tai reikštų masinius socialinius neramumus, piliečių teisų apribojimą, e, aktyvesnį policijos vaidmenį, kaip, kas, kaip kad šiuo metu vyksta Bukareste ir Butapešte. Na, a, ką mes kalbame apie konkurencingumą. Mes neseniai turėjome Lisabonos strategiją, mes norėjome tapti konkurencingiausių regionių pas, pasaulyje, e, žinių ekonomiką, tačiau ką mes e, matome dabar mažinamas e, mokslo finansavimas, tai yra gėdinga. Ir jūs e, labai teisingai pasisakėte, kad Europai reikia darbo, tačiau iš tiesų auga nedarbas. Mano frakcija tikrai nori daugiau darbo vietų Europoje, mes tikrai jūs palaikysime. Ta įmanoma pasiekti tik tuo atveju, kai apjungsime ekologiškumą, e, užimtumą ir ūgio augimą. Tai tikrai nėra savie prieštaraujančios savokos reikia apjungti visas jėgas. Taip pat ir profesinės sąjungos turi kovoti už naujų darbų vietų kūrimą, bei tuo pačiu užtikrinti tvarų ūkio augimą ir naujų ir e, konkurencingumo didinimą. Tikrai džiugu, kad jūs, ponė premjerė, kalbėjote apie efektyvo energijos panaudojimą. Man ši tema labai aktuali, nes be efektyvus energijos panaudojimo mm, ateities tikrai neturėsime. Svarbiausia, kad e, mes turime elgtis taip, kad galėtumėme didžiuotis Europą kai mes šiuo metu e, kažkur pasaulyje kalbam apie Europą, iš karto mums prikišamos mūsų problemos. Prieš dešimt metų buvo visiškai kitaip. Mes turime mm, dirbti taip, kad galėtumėme didžiuotis Europą. E, jau baigiu savo pasisakymą, nenoriu bandyti mūsų naujo pirmininko kantrybės. Mūsų frakcijoje e, vyko tikrai pavyzdinės diskusijos ir buvo frakcijos pirmininko rinkimų kompanija. Aš noriu padėkoti kolegoms Trautman ir Steven Hughes. Šiandien mes esame vieningi, esame e, patikimi partneriai e, mūsų parlamento kolegoms iš kitų frakcijų, esame patikimi partneriai kitoms institucijoms. Mes norime teisingesnės, socialiniai orientuotos, sąžiningos bei demokratinės Europos, bet kokių veiksmų pagrindų turi būti būtent demokratija. Mes kartu dirbsime, kurdami šią Europą. Taigi aš noriu padėkoti, e, pasveikinti Jūs, ponė pirmininkė, pasveikinti ir visus, ką tik išrinktus e, parlamento vicepirmininkus. Aš manau, kad Jūs puikiai dirbsite mūsų parlamento labui. Ačiū ponė Svoboda. Dabar liberalų ir demokratų frakcijos vardu jos pirmininkas ponas Giefer Hofstadt. Uh, Ačiū pirmininkė. Gerbiama premjerė, manau, jums turėtų būti svarbus vienas prioritetas. Tai yra rasti kelią išvesti iš dabartinės krizės. Europos krizės, Europos vertybių krizės. Vienas dalykas yra man visiškai aiškus tos pusinės priemonės, kurios bandomos pritaikyti pastarosius dviejus metus, jos neveikia. Įvairūs dvišaliai Merkel ir Sarkozy sustikimai nieko gero neduoda. Nuramina rinkas parai, vienai parai ir vėl krizė toliau įsisiubuoja. Pastaraisiais, pastaroj, pastarosiamis dienomis Standard Poor's sprendimą kritikuoja, ko gero, dauguma, jei ne visi Europos lyderiai. Aš taip pat neįtin mėgstu reitingų agentūras. Tačiau, gerbiami kolegos, vietoj to, kad mes nuolat skūstumėmės tomis agentūromis, mes, Europos e, vadovai, lyderiai, geriau įsigilinkime jų pranešimus, į jų žinę, nes ji yra teisinga. Aš E, nusivylęs reakcijomis. Nes jeigu paskaitytume, įsigilintume į tai, ką sako Standard Poor's, tai yra tiesa. Jie sako, kad Europai trūksta ryšto, drąsos. Tai pagrindinė problema. Jie teisingai pastebi, tai ne tik fiskalinė finansinė e, krizė, tai prekybos disbalanso krizė. Ir socialistai sako, kad reikia padėti valstybėms susitvarkyti su savo e, išlaidomis, kad jos galėtų aukti. Ir Standard Poor pastebi tą patį. Jie teisingai pastebi, kad krizė dar nesuvaldyta, mums reikia ilgalaikio sprendimo. Atvirai pripažinkime savo, tokio sprendimo kol kas nematome. Mums reikia stabilumo euro obligacijų, kaip norite pavadinkite. Bet mums reikia tokios bendros priemonės, jeigu norime suvaldyti krizę. Ir mums tos priemonės reikia dabar. Tai ne tik mano nuomonė. Tai ir Italijos premjero nuomonė, išdėstyta Financial Times laikraštyje. Jisai sako, aš nesiskundžiu tuo, kad reitingai yra mažinami. Problema yra kita. Problema yra silpna politika visos ES lygmenių. Mario Monti rašo šiandienos Financial Times. Ir man neužtenka ponios Merkel raminimų. Mums reikia, man reikia įsipareigojimų Europos rinkoje, euro obligacijų. Su 6-7 procentų palūkanomis. Jis įsitikinęs, kad iš krizės kelias yra toks e, sum, sumažinti e, tuos e, skolinimosi procentus, nes kitaip pono Monti užduotis neįgyvendinama. Negalima reikalauti taikyti ekonominio taupimo priemonės ir to patu nustatyti 6-7 procentų palūkanas krizė apėmusi ir mūsų vertybės. Tai ne tik Vengrija, bet ir Rumunija. Komisija pradėjo pažeidimo e, procedūrą. Tikiuosi, kad Europos parlamentas pagal sutarties 7 straipsnį pradės savo procedūrą. Ir mano paskutinis klausimas, nes jūs suteikėte man daugiau laiko. Mano klausimas jums, premjerė. Europos komisija pradėjo pažeidimo procedūrą, mes turėtume pradėti 7 straipsnio procedūrą pagal sutartį. O ką, kaip elgsis taryba? Ar bus tas klausimas įtrauktas į kitos vadovų tarybos darbo tvarkę? Būtų klaida, jeigu to nepadarytumėt, nes Europa Tai ne tik finansai ir pinigai, tai ir mūsų laisvės bei vertybės. Ačiū, ponė Verhofstadt. Labą dieną, mėly kolegos. Aš norėjau paklausti pono Verhofstadt, ar jis būtų pasirengęs atsakyti į pono Gargani klausimą Ne, e, e, gal geriau tęskime diskusijos žodis poniai Harms. Ačiū ponė pirmininkė, e, ponė komisijos pirmininkė, ponė premjerė. Didelė garbė jūs pasveikinti čia parlamente, jūs žinote, kokia yra jūsų reputacija. Ir mm, džiaugiuosi, kad Danija valdo mm, kairiųjų ir žaliųjų koalicija. Jūsų išrinkimas, manau, tikrai reiškia naują, naujos politikos pradžią. Danijoje. Taip pat mane žavi jūsų moteriškas ryštas, kurio pagalba, aš manau, sėkmingai spręsime esamą Europos krizę. Aš nebejoju, kad jūsų šarman šarmingas ir charizmatiškas elgesys e, bus nauji vietai Europos politikoje, skirtingai nuo to, kas vyksta kitoje visoje Europoje ir ypač Vokietijoje. Mes tikimės, kad ta sutartis, apie kurią mes kalbame nuo e, paskutiniojo vadovų sutikimo, kad jūs ją labai kritiškai išnagrinėsite. Aš manau, kad ši sutartis uh, yra ne tik klystkelis, bet ir grėsmė Europos uh, demokratijai. Šis sutartis apeina ne tik Europos parlamentą, neįtraukiami pakankamai ir nacionaliniai parlamentai, su tuo sutikti negalime. Taip pat esu įsitikinusi, kad euro vadovų susitarimai, e, sustikimai atsiprašau, e, kurie turėtų E, netrukus e, prasidėti. Tikrai yra negeras dalykas ir Danijoje bus sudėtingi, kadangi yra iškreipiamas e, jėgų balansas. Manau, kad šie demokratiniai klausimai yra labai svarbus ir lemtingi ES ateičiai. Ši, susit, ši sutartis labai pagristai yra sukritikuota, tai yra labai vienašališka E, kas sutartis, kalbame tik apie stabilumą ir taupimą, tai tik tai paaštrins krizę. Tikrai negu, negaliu sutikti su tuo, kad per kiekvieną plenarinę sesiją mes uh, E, konstatuojame, kad krizė yra dar baisesnė negu per praeitą plenarinę sesiją ir Pasaulio bankas šiandien paskelbė mm, pasaulio ekonomikos augimo prognozes ir konstatuoja, kad e, Europa e, stumia pasaulį į krizę. Jūs kaip pirmininkaučios valstybės vadovė išdėstėte savo prioritetus, kalbate apie tai, kad norite elgtis kitaip. Prašau, tačiau pradėkite dirbti nuo šiandien, nelaukite pirmininkavimo vidurio. Investicinės programos, kurios skirtos ūkio auginimui ir gaivinimui, turėtų būti pradėtos vykdyti dabar. Ir Kon Hedegard e, aplinkos prog programos, energetikos efektyvumo programos gali tapti ūkio ir darbo vietų kūrimo varikliais, tačiau mes negalime lukčioti. Kalbant apie finansinių rinkų reglamentavimą, buvo apie tai pasakyta keletą žodžių. Aš visiškai pritariu e, euroobligacijų, patikos fondo problemų sprendimai negalima jo atidėlioti. Dar keletą žodžių norėčiau pasakyti apie ECB vaidmenį šioje krizėje. Ten taip pat regime didelių problemų, būtent kad mes turime bendrąją valiutą, norime ją ginti, tačiau nenorime e, turėti įprastai veikiančio centrinio banko e, be TVF įsikišimo. Apie tai nuolat kalba, apie tai kalba ir reitingų agentūros Tačiau nei taryba, nei e, didžiausiose valstybėse narėse šios kalbos jokio atsako nesulaukia. Aš e, kreipiuosi į Jūs, e, buvusi kolegė, premjerė, pirmininkaujančiosios valstybės vadovė, parodykite, ką gali moteris, dirbkite ryštingai, dirbkite nuo pirmosios akimirkos, ginkite savo politinius įsipareigojimus taryboje. Apie Vengriją kalbėsime šiandien po pietų. Vengrija yra tikrai e, pavyzdys, kaip yra marinuojama e, problema taryboje ir komisijoje, vietoj to, kad būtų iš karto įsprendžiama ir dabar reikia apmokėti liūdnas e, Vengrijos problemos sąskaitas. Ir akivaizdu, kad Vengrijos problemos prasidėjo jos pirmininkavimo metu, tačiau nuo to laiko niekas nebuvo padaryta jas sprendžiant. Ačiū. Grazie, kolega Arms. La parola ora. Ačiū, ponė Harms. Toliau Martin Kalan antrį minutę. Uh, thank you, Mr. President. Ah. And uh, let me... Ačiū, pirmininkė. Honorable Kalanan. Pirmininkas, atsiprašau, ponė Kalanan buvo iškelta milinoji kortelė. Ar ponia Harms būtų pasirengusi atsakyti į klausimą? Iš ponios Morvai. Uh, Ačiū pirmininkė. Ar teisingai supratau, ponia Harms, kad tai Vengrija, kuri yra kalta už visą tą netvarką, apie ką jūs kalbate savo kalboje? Tai yra Vengrija, kurią reikia kaltinti dėl krizės ir dėl visko. Uh, kaip tas Vengrijos klausimas yra susijęs su visu tuo, ką jūs tik pasakėte. Ačiū. Vengrija e, tai šalis susiduranti su didelėmis ekonominėmis problemomis. Viktoro Orbano vyriausybė nesugebėjo rasti atsako į ekonominę krizę. Jis pasirinko kitą kelią - nacionalinį šovinistinį didžiosios Vengrijos kelią. Tokiu būdu jis tengiasi nukreipti dėmesį nuo savo politinio neveiklumo ir nesugebėjimo dirbti. Aš manau, kad tiek Vengrijoje, tiek kitose valstybėse narėse susidūrėčiose su ekonominės problemomis turime būti solidarus. Tačiau dėl ekonomikos mes negalime aukoti kitų vertybių. Visos vertybės yra vienodai svarbios, ne tik negalime apsiriboti solidarumu ar ekonomika, o visą kitą, kaip ką daro Orbano vyriausybė, mesti į šiukšlių dėžę. Ačiū, o dabar žodis vėl ponui Kalanan. Trim minutėm. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti ponę Turning Schmidt uh, šioje salėje. Šimtinės karalystės požio taško noriu pasveikinti, kad šeimos galų gale kažkas ministro pirmininko postą um, pasiekė ir džiugu dėl to Danija yra mūsų istorinė sąjungininkė. A, um, kariai iš Danijos kartu su mano šalies, su Prancūzijos, kitų šalių kariais kovoja už Libijos žmonių reikalą. Danija imasi pirmininkavimo lemiamų momentų, kuomet Europa yra Europ, politinės ekonominės katastrofos akivaizdoj. Dažnai yra sakoma, kad raziausi veiksmai politikai yra tiesos pasakymas ir e, todėl teisingai įvertinote e, finansinių operacijų apmokesnimą ir jo poveikį e, vidaus produkto augimui. Visos ES E, lyderiams reikia pasakyti tiesą apie eurozoną ir e, ekonominės silpnasias pusės, nes iš tikrųjų praeitoje taryboje buvo praleistos tos galimybės ir nebuvo imtasi šių problemų. Taryba e, ėmėsi dar vieno tokio raundo, kuomet yra žiūrima tik į vidų, tik į savo institucijas, tik į savo klausimus. Jūs, jūs susidurėte su didžiulėmis dviem krizėmis, eurozonos problemos, aišku, bet reikia nepamiršti nemesti iš akių ir tos krizės, kuri kyla mm, jos tarptautinė ekonominiai pozicijai ES. Mes prarandame e, rinkos pozicijas, mes nematome visos pasaulinės dinamikos, mes leidžiame, kad biurokratija ir reguliavimas trukdytų inovacijoms. Galvojant apie 2020 metų Europą, mums reikia augimo darbo atverkės, darbo vietų kūrimo, verslo skatinimo e, darbo atverkės. Mums reikia ekonominių reformų ir vidaus rinkos plėtojimo. Todėl remiame kai kuriuos iš Danijos pirmininkavimo pagrindinių prioritetų. Dėl daugia metys finansinės programos. Sveikiname tai, kad tai turėtų būti vertinama. Uh, viešųjų finansų konsolidavimo kontekste. Biudžetas turi žiūrėti į ateitį, ne praeitį. Taip pat ir e, išlaidų efektyvumo klausimas yra labai svarbus mūsų manimu. Labai svarbu, kad visos valstybės narės taip pat realistiškai e, pažiūrėtų į ES e, biudžetą ir ribas. Mes galvojame, kad dabartinius išteklius reikia panaudoti efektyviau ir išalti jų dydžius. Ir mes galvojame, kad reikia atkartoti atgaivinti vidaus rinką. Mes pritarėme Europos vizijai. Tai yra atviras priekybos regionas, investicijų atviras regionas ir tas atvirumas yra augimo ir žimtumo skatinimo prielaida. Galvojant apie tą programą, tai 21 amžiaus terminologijos yra naudojamos 20 amžiaus nesėkmėms įvardinti. Galbam apie daugiau reguliavimą, apie atsakingą ekonomiką, apie standartizavimą. Visi mes, politikai,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 turėti omenyje, kad visas papildomas reguliavimas kainuoja ir tą kainą turi padengti vartotojai, pirkdami priekes ar paslaugas, ar darbuotojai, kurie praranda savo darbo vietas, kurios iškeliamos už ES ribų. Yra ir kai kurių aspektų iš jūsų programos, ko mes smerkėme, pavyzdžiui, išorės veiksmų srityje, teisingumo, vidaus reikalų srityje. Pirminkaujantį valstybę neturi skatinti komisijos pasiūlymą gyveninti bendrą mokesčių bazę bazę, tai tikrai yra pavojingas pasiūlymas. Be to, pirmininkė, aš norėčiau pas, pasveikinti Daniją perėmus pirmininkavimą ir palinkėti sėkmės. Ačiū. E, Ačiū ponui Kanan, dabar trims minutėms. Pone Sundegard. Øh, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti pirmininkavimą perimančią Daniją ir Danijos vyriausybę. Noriu pasveikinti jūs su tuo, jog šimtą dienų jau dirbate kaip premjerė. Rugsėjo mėnesį įvyko rinkimai Danijoje ir buvo išrinkta ponios Šmit partija ir iškilo aiškus klausimas, ar turime investuoti, kad išeitume iš krizės, ar turime taupyti ir taip išeiti iš krizės, ar turime kurti darbo vietas, ar turime kurti bedarbystę. Danijos žmonės, piliečiai rinkimuose atsakė išrinkdami ponę Šmit į premjerės. E, Pone Šmit iškėlė tam tikrus klausimus Danijos rinkimų metu ir jie yra akti, aktualūs visai ES. Nes ES dabar išgyvena pačią giliausią krizę per visą istoriją. Daugiau kaip 10 procentų piliečių yra bedarbiai, 5 milijonai iš jų Ispanijoje. Jaunimo bedarbystė tikra katastrofa. ES šalių du trečdaliai patiria 20 procentų bedarbystę. Lietuvoje daugiau kaip 30 procentų bedarbių. E, Ispanijoje taip pat panašiai. Tai didžiulis nusivylimas mums perskaityti Danijos e, pirmininkavimo programą. Tai tarsi Merkozy programa. Siūloma ne investuoti, o taupyti ir taip išeiti iš krizės. Ar kas nors apskritai tiki, kad galima nugalėti krizę, diktuojant štai tokius sprendimus? Nei Graikijoje, nei kitose valstybėse tai nepavyko. Graikijoje tai ir dabar nepavyksta. Ir trečią kartą buvo pabandyta Graikijoje ir vis tiek nieko nepavyko. Danijos pirmininkavimo programa pavadinta labai iškilmingai dirbanti Europa. Tačiau ta politika, kuri ten dėstoma, veda prie bedarbystės. Mums atrodo, kad tai visiškai klaidingas kelias, tai klystkelis. Noriu pasakyti Danijos pirmininkavimo atstoviai, premjeriai. Valstybėms nereikia ES diktato, nereikia mažinimo, nereikia bloginti e, teikiamų paslaugų kokybės, mažinti algų. Piliečiams reikia darbo vietų. Jie nori, kad mūsų gerovė didėtų. Danijos pirmininkavimo trukmė - šeši mėnesiai. Danija turi per tą laiką įrodyti, kad ji yra sprendimo dalis, o ne problemos dalis. Ačiū ponė Sondergardai. Dabar žodis ponui Mortonui mes ir šmitui dviems minutėms. Ačiū. Pastarasis pusvalandis buvo tikrai nepaprastai įdomus. Hele Torning Schmidt yra premjerė ir mes visi Žino, žinome, kad ji dirb, buvo, mokėsi Briugės e, biurokratų akademijoje, paskui dirbo čia, o dabar buvo išrinkta, paskirta premjerė ir viskas vyksta taip, kaip daugelie kitų Europos valstybių. Galite didžiuotis tuo. Galiu pažadėti jums visiems štai ką. Jūs visi įsimylėsite Helen Tornik Schmidt. Ji įkūnyje žmonės, kurie valdo neturėdami e, žmonių bandato. Vis labiau Danijos žmonės ima gailėtis dėl to, kad atidavė savo balsus už Helen Torning Schmidt, už tą į, į jos puikus atitikmenys dirba Graikijoje ir Italijoje. E, Danijos vyriausybėje viskas vyksta nepaprastai sklandžiai. E, jokių konfliktų, jokių protestų, tik tai grinas lojalumo demonstravimas. Ko dar trokšti? Aš turiu tik vieną prašymą, Helen Tornik Šmit. Atvykite į Bruselį, atvykite į Strasbūrą, panaudokite ateinantį pusmetį dirbkite kitą pusmetį ES institucijose, nes taip jūsų vyriausybė negalės sunaikinti to, kas sukurta Danijoje per tą pusmetį ir jūsų poveikis e, šalies gyvenimui bus minimalus, o ES nieko nepajus. ES yra didžiulė, milžiniška struktūra. Kaip žinome, eurozona turėtų e, išgelbėti stabilumo, e, gelbėjimo fondas, kurio vertinimus kreditavimo agentūros ką tik tai sumažino. Kas bus, kai Titanikas pradės e, skęsti? Taigi, ponė Tolnik Šmit, sveiki atvykę į Europos Sąjungą. Šulcas, Baroso, visi yra jūsų draugai. Jūs galite siūlyti tokius dalykus, ko, kurių vis, niekas nepageidauja už šio pastato sienų. Daryti tai čia. Jums viskas patiekiama ant sidabrinio padėklo. Honorevole Messerschmidt. Honorevole... Ačiū, norėčiau dabar suteiktų kai ką pasakyti ponui Messerschmittui. Ar jūs esate pasirengęs atsakyti į ponios Sinklėje užduodamą klausimą? Prašau, ponė Sinklėje. Ačiū pirmininkė. Turiu klausimą kolegai iš Danijos apie Europos finansinio sandorio mokestį, nes Danijos premjerė pareiškia, kad ji tikisi didelės pažangos šiuo klausimu. Ar Margaret Beštešė kit... sutinka su, ar sutinka su kai kurių specialistų vertinimais, kad tai e, kainuos daugybę tūkstančių darbo vietų, ar kitais vertinimais, kad tai bus tikrai pražutingas mokestis? Er Prašau, mes ir ponėmės ir šmitai. Aš sutinku, kad finansinių sandorių mokestis būtų labai žalingas darbo vietoms Europoje, darbo jėgai, bendrai ES konkurencingumui. Tačiau mane pradžiugintų štai koks dalykas. Danijos vyriausybės politika politikai kai kas pritarė tačiau ne, ne visi žino, ką Danijos vyriausybė iš tikrųjų galvoja. Galbūt tai geriausias Danijos pirmininkavimo dalykas. Ir... Dėkuoju ponui Messerschmidt. Dabar suteiksiu žodį kolegai Metlendar, prašom. Mevrouw Torniks. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Šmit, tikrai neišgirdau tiek daug tuščių žodžių šį rytą. Ponas Barozo labai daug kalbėjo ir nedaug ką pasakė. Jūs žadėjote augimą jau daugybę metų. Sakėte, kad ES taps stipriausia ekonomika visame pasaulyje, tačiau dėja taip neatsitiko. Pažiūrėkime, kaip atsiliekame ekonomikos srityje, o politikai vis dar dedasi savo į kišenes. Niderlandai turi sunkumų dėl Europos. Mūsų socialinės apsaugos sistema yra geriausia pasaulyje, mes ją didžiuojamės. Tačiau Europa, Europos biurokratija bando tą sugriauti. Neprimtina tai, kad Europos darbuotojai gali gauti socialinės apsaugos išmokas, bet jie turi išdirbti 10 metų ir tik po to gali pasinaudoti šią galimybę. ir negalima užkirsti kelio visiems bulgarams atvykti į Europos teritoriją. Mes norėjome, kad, o, norėtume, kad Olandijos socialinės apsaugos sistema ir toliau gyvuotų. Dėkuoju, pirmininkas. Dabar suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams. Ponas Benstedt, dvi minutės, prašom. Øh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti atvykusi Europos parlamentą Danijos ministrė pirmininkė, mes laukiame, kuomet Danija perims pirmininkavimo vairą ir tikimės, kad Danija pritars mūsų iniciatyvoms. Šiandien išgirdome daugybę įvairių kalbų ir netokių palankių, bet turbūt daugybė iš mūsų pritars Danijos kaip pirmininkančios šalies pasirinktiems prioritetams. Mūsų užduotis ekonomikos e, srityje, prisimenant šešis teisėkuros pasiūlymus ir būsimąjį biudžetą, yra labai svarbus. Ir ne tik Danijai, bet ir visai Europai yra svarbu turėti tokią drąsią pirmininkaujančią šalį, kuri nustatys darbo tvarkę ir atneš pokyčių. Žinoma, mūsų nuomonės kai kuriais klausimais gali išsiskirti. Aš tikiuosi, kad ne tik ekonomikos, bet ir energetikos klausimai bus svarbus, nes energetikos rytyje turime rasti sprendimą. 2011 metais 315 milijardų eurų kainavo naftos importavimas į ES. Mes galėtume sutaupyti šioje srityje. Deja, šiandien girdime, kad Europos įmonės ir Europos piliečiai tampa vis daugiau priklausomi nuo naftos ir dujų importo iš Rusijos ir artimųjų rytų šalių. Mums reikia stiprios energijos efektyvumo direktyvos, ji galėtų padidinti Europos konkurencingumą, inovacinės galimybės, ir suteiktų mums daugiau galimybių veikti globalioje rinkoje. Tai taip pat suteiktų ir sukurtų daugiau vietų, darbo vietų mūsų piliečiams ir paskatintų taip reikalingą ekonomikos augimą. Tai yra viena iš sričių, kuriuose Danija turėtų stengtis dirbti sėkmingai per ateinančius šešis mėnesius. Ir aš norėčiau padėkoti ir palinkėti pirmininkaujančiai šaliai kuo geresnių pasiekimų ekonomikos augimo ir ekologijos rytise. Ačiū. Dėkuoju, kolega. Ir dabar vodis ponui Jorgensui, dvi su pusė mintas, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, ministrė pirmininkė Helen Toren Smith už labai aišku jūsų pirmininkamo planą. Tikrai sakyčiau, jūs es, jūsų vizija tai saugi, vieninga ir žalia Europa. Aš manau, kad tai yra tinkamas atsakas šiais laikais. Daugelis europiečių e, mano, kad Europa yra kažkas nesuvokiamo, neapčiuopiamo toli Strasbūrė, Briuselėje. E, kas visiškai neliečia piliečių kasdienio gyvenimo, tačiau juk yra priešingai, nes čia šiuose rūmose primamini sprendimai turi didžiulę svarbą žmonių gyvenime, ar jie gyventų Kopenhagoje, Kiprė ar Atenuose. Taigi, jeigu norime atsakingos, dinamiškos Europos, tai reiškia, kad reikia kurti darbo vietas. Tuo pat ir taupant tuo pat metu taupant. Aišku, tokį tikslą gyveninti yra sudėtinga. Na, nežinau, ko norimės ir Šmit ir Sinigart. Mes ir Šmit kalbėjo apie meilės ryšį tarp kraftutinio Europos dešinių ir kairiųjų. Ir nemanau, kad e, tai suvokiama vizija, bet žalia Europa yra labai aiškiai suvokiama, apčiuopiama savoka. Tai yra Europa, kuri padėtų šalims išeiti iš krizės, rastų atsaką į klimato kaitos ir aplinkosaugos problemas, kurtų darbo vietas, žaliasias darbo vietas ir Europoje galima gerokai sumažinti CO2 išmetimą, sumažinti 20 procentų energijos suvartojimą, tai reiškia, kad 20 procentų padaugės darbo vietų Europoje. Štai tokio atsako mums reikia. Štai tokia Europa parodys, kad esame vieningi. O saugi Europa tai reiškia, jog reikia kovoti su terorizmu ir organizuotų tarp valstybinių nusikaltimų. Ir tik tais dirbdami iš vien pasieksime šio tikslo. Taigi, mąstykime pragmatiškai, bet netisakykime vizijų. Būtent tai ir išvelgia jūsų šiandien pristatytoje programoje. Dėkoju. Dėkoju, ponė Jorgensinai. Ar sutinkate atsakyti į pono Dafo klausimą? Pone Jorgensenai, ar jums netrodo, kad komisijos formuojama politika reiškia, kad Europoje dar labiau išauks nedarbas? Ar kolegai e, nekrito akis, kad komisija neformuoja politikos, ji formuoja atskirą? pasiūlymus, o politiką formuojame mes, tai yra parlamentas ir taryba. Ir jeigu mes elgsimės pagal Danijos kaip pirmininkančio šalies pasiūlymus ir sieksime e, ekonominio, socialinio augimo, tai turės apčiuopiamų rezultatų ir daugeliu piliečių. Dėkoju. Toliau ponas rodė dvi minutės. Pone ministrė pirmininkė, sveikinu Jūs atvykus mūsų parlamentą, sveikinu su pradžia. Kreipiuosi Jūs į anglų kalbą, nes noriu išsakyti komplementų Jums ir Jūsų ir Jūsų vyriausybė. Ir kai aš paskutinį sakė, sakiau parlamento komisarį Redingti, tai buvo išversta kaip e, kritika. E, Taigi, tam, kad išvengtume nesusipratimų, kalbėsiu anglų kalbą, nes kreipiuosi be kitako ir parlamento rūmus. Noriu pagirti Daniją dėl trijų dalykų. Pirmiausia, norėčiau pagirti Jūs dėl to, kad sudarydami savo prioritetus atsižvelgite į parlamento nuomonę. Ir tai dabar matome Jūsų programoje. Ji yra ambicinga, bet vis dėlto ir pragmatiška. Mm -hmm. Tai rodo, jog jūs puikiai suvokėte savo rolę sudarydami šią programą. Na ir jūs ir jūsų ministrų kabinetas dirbo labai um, intensyviai, buvo daug preliminarių dėrybų raundų su parlamentu. Dėkoju už tai. Bet prieš, jeigu prieš išgazdinamas uh, E, ministrė dėl šių, ministrė pirmininkė dėl šių komplementų norėčiau užduoti keletų e, keletą kritiškų klausimų. Kaip jūs išvengsite, išlaviruosimėte tame minų laukia, kuris yra tarp valstybinio pobūdžio susitarimas? Antra, norėčiau sužinoti, kaip jūs ketinate žiūrėti į mokesčių mažinimą, ko pagal komisijos paskutinis vertinimas gali, dėl to gali būti prarasta 130 tūkstančių darbo vietų. Uh, Na ir galiausiai mes e, pagal komisijos žalę knygą dabar kalbame apie šeimų e, apjungimą. Na, o dabar pirmininkas Šulcas labai kritiškai vertino 24 taisyklė. Taigi, kaip Jūs, ministra pirpininkė, ketinate dirbti šioje srityje? Tai štai tokie mano klausimai. Dėkoju už Jūsų dėmesį ir linkiu geros ploties pirmininkaujant. Ačiū. Grazie. Honorevole e, Rode. Ačiū. Pone Rode, ar sutinkate atsakyti į ponios Okonį klausimą? Vie. Gal tuomet užsidėtumėte ausinės, sako pirmininkas? Ar, gal, ar galite užsidėti ausines? Ar sutinkate atsakyti į ponios Okonį klausimą? Chiedo scusa, ma c'è stata una misunderstanding, non voleva fare la domanda, ma voleva intervenire. Atsiprašau, įvyko nesusipratimas. Pone Okonį, na, norėjo, kad jos pavardė būtų įtraukta į spontaniškai pasisakančiųjų sąrašą. Dabar tai išspręsta ir toliau žodis poniai Turunen. Pone premjere, Torning Šmit, noriu padėkoti Jums už puikų pasisakymą. Tikrai labai e, džiugu matyti stiprią e, viziją turinčią moterį prie Europos vairo. Tai tikrai permaina po visų šių pilkų kostiumų. Man svarbiausias dalykas yra tai, kad Danija savo pirmininkavimo laikotarpiui siekia rasti bendrą krizės sprendimą. Ir manau, kad mes turime sutelkti dėmesį į ekologišką augimą, e, tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą. Tai, reikia milijonam, tai to reikia milijonams europiečių. Mano karta jaunimas labiausiai kenčia dabartinę situaciją ir man džiugu, kad jūs apie tai kalbate. Manau, kad Danija galėtų nueiti dar toliau ir siekti per pusę sumažinti jaunimo nedarbą. Tai būtų dar vienas 2020 strategijos tikslas ir tai, už, tai būtų siekimas suteikti garantijas jaunimui, užtikrinti galimybę dirbti. Taip pat labai svarbu suvokti, kad tik tai taupimas neišspręs krizės. Mes kalbame apie e, taupimą, finansavimo mažinimą iki šiol, reikia užtikrinti, kad ekonomikos atsigautų, kad darbo vietos būtų kuriamos. Aš e, tikrai turiu didelių lūkesčių po jūsų pasisakymų ir aš tikiuosi, kad Danijai pavyks pasiekti savo tikslų pirmininkavimo metu. Minutį. Ačiū. Pone Turnen, dabar žodis poniai Rosbach. Ačiū. Danija Danijos laukia dideli iššūkiai per ateinantį pusmetį. Danija savo pirmininkavimo metu sieks reformuoti ES energijos e, suvartojimo sektorių. Tai labai svarbu. Situacija skiriasi valstybėse narės ir aš tikiuosi, kad bus išreikšta parama visiškai naujoms tvarios energijos iniciatyvoms, nes vien saulės ar vėjos, vėjo energijos sprendimų nepakaks. Ekonominė krizė reikš at, jos pasiekmes dar bus juntamos, kaip girdėjome, e, žmonės kenčia dėl didžiulio nedarbo. Mes situacijos nepakeisime, jeigu nesustiprinsime mažų ir vidutinių įmonių, nes jos išgyvena ypač sudėtingą laikotarpį, joms ypač sunku dirbti. Kaip jūs ir sakėte, dabar reikia daryti viską, kad būtų pasiektas augimas. Aš nemanau, kad tarybos pirmininkė e, taryba pirmininkaujantį valstybę daug dėmesio skirs sutarties pakeitimams, kuriems nepritarė didžioji gyventojų dauguma. Dabar yra tas momentas, kuomet reikia siekti, reikia siekti apčiupiamų rezultatų, didinti konkurencingumą ir stiprinti vidaus rinką. Kitos svarbios temos dar vykdoma žuvininkystės reforma, žemės ūkio sektoriaus reforma. Tai yra aktualijos ekonominio deficito laikais, taip pat, kuomet mažinami nacionaliniai biudžetai, būtų tinkama ES galų galę pasirinkti vieną parlamento būstinę. Mes žinome, kad, pavyzdžiui, taip pat žinome, kad žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriai netinkamai finan... funkcionuoja, tai žmonėms kainuoja daug pinigų. Turime nusoti finansuoti priemonės, kurios nepadeda pasiekti, kurios nepasiekė joms iškeltų rezultatų. Aš tikiuosi, kad Danija dirbs uh, E, orientuodamasi į rezultatus ir kad taip žmonės atgaus pasitikėjimą savo ateitimi ir Europą. Ačiū. Grazie, kolega. Dėkoju. Dėkoju, ponė Rosbach. Ponas Paul Murphy, vieną minutę prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes turime ketverių metų patirtį taikant taupumo priemonės Europoje ir rezultatai yra visiškai aiškus. Viskas eina žemyn. Tiek Airijoje, Portugalijoje, tiek Graikijoje milijonai atsidūrė skurde. Dabar tėvai Graikijoje atsisako savo vaikų, kadangi nebegali jų išmaitinti. Visos ES ekonomika susidūrė su rizika susidurti su recesija 2012 metais. Tiek ministrė pirmininkė, tiek Barosas kalbėjo apie ekonomikos augimą. Ir viskas čia lieka taip pat. Mes kalbame apie augimą, tuo tarpu siūlome taikyti taupimo ir taupumo priemonės. E, siūlome ekonomikos valdysenos priemonės, tačiau tai tik įtvirtina valdymo priemonės ir sumažina demokratiją. Mes tikimės kitokių rezultatų, bet tai yra kvailystė ar mes bandome užtikrinti, kad obligacijų savininkai gautų pelną, bet jie to siekia paprastų piliečių sąskaitą. Airijoje gali būti surinktas dar vienas referendumas, kuris būtų susijęs su tolesnėmis taupimo priemonėmis. Ar mes leisime Airijai ir jos piliečiams surinkti tokį referendumą be jokios baimės? Dėkoju. O dabar norėčiau suteikti žodį kolegai Cavela. Dvi minutės, prašom. Ačiū. Pone ministrė pirmininkė, norėčiau palinkėti Jums kuo didesnės sėkmės per ateinantį pusmetį. Turiu du konkrečius pasiūlymus, kurie galėtų patobulinti komisijos vykdomą politiką energetikos sferoje, galbūt pirmininkantį šalis galėtų imtis iniciatyvos fiksuoti, registruoti visus energetikos šaltinius Europoje. Mes turime žinoti, kokiusgi energetikos šaltinius ES turi ir kokios investicijos yra realios ir kokios nerealios fotovoltiniai įrenginiai, pavyzdžiui, egzistuoja valstybėse narėse, kuriuose saulės nėra jau tiek daug, todėl tokia registracija yra būtina. Antra iniciatyva būtų susijusi su užimtumu vakar Wall Street Journal paskelbė straipsnį susijusi su smegenų nutekėjimu iš ES. Daugybė darbuotojų palieka ES, todėl mes turime galvoti apie tai, kokiųgi pokyčių atneš visą tai Europos Sąjungai. Tokie yra mano pasiūlymai. Ačiū. Dėkoju poniai Cavela, dabar ponas Klais, prašom. Pone ministrė pirmininkė, tikiuosi, jog suvokėte tai, kad Europoje daug žmonių deda daug vilčių į Danijos pirmininkavimą. Jūsų šalis yra viena iš nedaugelio valstybių narių, kurios ėmėsi reikalingų ir drąsių sprendimų tam, kad valdytumėte migracijos problemą. Kitos vyriausybės ES visuomet tai vertino teigiamai. Ir po vadinamosios karikatūrų krizės jūsų šalis pasirinko drąsią poziciją. Tai yra Jūsų šalis gynė laisvą nuomonės reiškimą, gynė spaudos laisvę prieš neislamišką netoleranciją. Ir tikiuosi, kad dabar pirmininkamo metu ginsite valstybių narių teisę turėti ir išlaikyti savo migracijos ir prieglapšio teikimo uh, E, problemą, nes dabar čia mes galime kalbėti ir apie euro krizę, ir apie tapatybės krizę Europoje. Dėkoju. Pusantros mintis ponas Langinas. Pone pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Danijos ministrė pirmininkė dėl to, kad jūsų programa labai palanki, europietiška. Tai yra naujas dalykas. Uh, kurio gal nelabai tikėjomės iš Danijos. Taigi dėsime visas pastangas tam, kad būtų gyvendinta ši programa, o taip pat ir atskiros priemonės, pavyzdžiui, finansų rinkos, kur reglamentavimo sistemė, o taip pat. Uh, paremsime vis dėl to, kad reikia vis dėlto vadovautis bendrijos metodu, o ne tarp valstybinių susirimo metu. Elkime europietiškai. Mes palaikysime jūs, jeigu jūs, ministrė, priminti, imsite šitų iniciatyvų. Ir pridurs ir štai, kad E, Danija yra nusteikusi skeptiškai rokas požiūrių. Išveskite ją iš to aklygatvio. Įtikinkite Daniją prisijungti prie euro zonos, nes tai padės ne vien tik tais stabilizuoti eurą, bet išves Daniją iš euroskeptikų kampo. Ir tikrai patikinu, kad paremėme mūsų, jūsų programą, tačiau preliminariuose pareiškimuose jūs minėjote, kad norite žengti žingsnį link Turkijos. Šitą šiandieną neminėjote, ponė ministrė pirmininkė. Per savo pusę metų pirmininkavimą įtikinti Turkiją, kad ji per kito šalies pirmininkamą atsisakytų Kipro blokavimo. Nes jeigu Turkija toliau blokuos Kiprą, kuris perims iš jūsų pirmininkavimą, tai tuo požiūriu teks tikriausiai konstatuoti, kad nebūsite veikę savo užduočių. Taigi pasirūpinkite šiuo klausimu, o mes jūs paremsime. Ačiū. Ačiū, ponė Langenai. Ponas Klod Morajas, vieną minutį. Pone premjerė. Noriu Jūs pasveikinti parlamente ir pasakyti, kad e, sveiki, Hele, mes drauge dirbome komitete daug metų ir aš žinau, kaip ryštingai Jūs dirbate. Jūs kalbėjote, kad svarbiausias mūsų uždavinys yra ekonominė krizė, tačiau Jūs atvykote į parlamentą taip pat ir spręsti kitų klausimų susijusių su teisingumo sritimi. Tai yra sudėtingos temos. Visų mūsų ša, valstybės, taip pat ir jūsų šalis, pergyveno sudėtingus laikotarpius šiuo požiūriu. Tačiau jūs e, nebandėte apeiti šių temų, jūs kalbėjote apie teisėkuros e, proceso sudėdamosius etapus. Ir vienas iš svarbių uždavinių tai Šengeno klausimai taip pat prieglopščio sritis, prieglopščio ir migracijos pasiūlymų paketas, kurio prieimimas stringa ir jūs sakėte, kad esate pasiryžę siekti pažangos. Taip pat kalbėjote apie Vengrijos padėtį. Mes visų pirma esame vertybių bendryje, ne tik bendryje, kuri nori įveikti ekonominę krizę ir tai yra svarbiausias dalykas. Dėkuoju, ponė Moraš. Ir dabar ponas Lamsdorfas, prašau. Pone ministrų pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti. Jau matau, kad yra Merlina kortelė, bet jau. Jau vieną kėlę. Pone Morais, ar norite užduoti klausimą? Okay. E, Morais... Jeigu ponas Morais sutinka, tai mes leisime užduoti išimties tvarką ir antrą klausimą. Ačiū, ponia Morais, jūs sakėte, kad mes norime, jog Danija pirmininkavimo metu imtųsi spręsti Vengrijos klausimo ir darytų tai skubiai ir veiksmingai. Kas tie mes, ponė Morajas? Kiek jūsų apygardos rinkėjų, jūsų nuomonė, norėtų, kad tarybos pirmininkė dabar imtųsi spręsti Vengrijos klausimo, kuomet Europa išgyvena tokią gilę krizę, yra toks didelis nedarbas ir skurdas kiek ES rinkėjų jūsų manimų nori, kad mes imtumėme svarstyti teisėjų išėjimo į pensiją Vengrijoje klausimą arba ombudsmeno tarnybos klausimus. Ponas Marais. Aš sakiau, kad ekonominė krizė be abejo yra aktualiausia Europos piliečiams ir kad Danija apie tai ta, tam skiria dėmesio. Aš minėjau Vengriją, e, mes kalbame apie įstatymų klausimą Vengrijoje, mes kalbame apie vertybės ir šiuo požiūriu reikia primti esminę poziciją. Ta turi padaryti ir taryba, ir parlamentas ir spręsti rūpimus, aktualius klausimus. Mano šaliai svarbios pagrindinės vertybės, ne Vengrijos žmonės, bet tai kokia politika yra vykdoma, kokią politiką vykdo vyriausybės. Ir taip pat reikia spręsti tuos klausimus, kuomet susidurėme su pagrindinių teisų pažeidinėjimais. Tai aktualu, bet be abejo tai ne, ne pats svarbiausias ir aktualiausias klausimas šiame parlamente šiuo metu. Du minutį. Dabar už dvi mintis, ponai Lapsdarbui. Dar antras bandymas, dar sėki. Pradėsiu nuo to, jog padėkosiu Jums, ponė ministrė pirmininkė. Mm, pereimus valstybės vadovės pareigas, jūs iš, iš karto atsisakėte ankstesnės vyriausybės kvailos minties, tai yra Mm, pakartotino pasienio kontrolių įvedimo tarp Danijos ir Vokietijos. Tai yra gera žinia, kad atsisakėte šios kontrolės. Gera žinia e, įmonėms abiejose sienos pusėse piliečiams ir taip toliau. Dėkoju, aš manau, kad ta jūsų taikoma priemonė yra iš tikrųjų gera. Antras dalykas, ir čia pritarsiu kolegoms, ginkite bendrijos metodą. Na, Mes jau vienas iki esame patyrę, ką reiškia, jeigu atkrentama atgal į XIX amžiaus uh, valstybinį metodą. Matėme, kaip elgėsi Sarkozy ir Tai yra dar vienas e, argumentas, kodėl reikia pasirinkti bendrijos metodą. Vis dėlto yra dar vienas dalykas, į kurį noriu atkreipti dėmesį. Jūs minėjote, kad jūsų prioritetas yra e, stiprus Europos atstovavimas iš santykios su išorė. Aš manau, kad tai yra geras dalykas. Ir manau, kad jūsų pirmininkamo metu. Uh, E, reikia palikti galimybę pasitraukti iš Europos saugumo ir gynybos politikos. Pas, pradėkime šias diskusijas ir pasinaudokite šią galimybę, diskutuokite apie šios dalykus. Ir paskutinis dalykas, mano frakcija kartu su žaliaisiais ir socialdemokratais e, norime pradėti procedūrą pagal 72 Gal septintą punktą. Taigi įtraukite į savo darbo tvarkę šį klausimą, susitikinėkite su valstybių narių atstovais, tik tais taip galime padėti Vengrijai. Ačiū. Grazie, karo kolega, la parola ora, onorevole. Dėkuoju, kolega, ir dabar vieną minutę ponui Turmesui. Gerbama. Pone premjere, rezultatai, o ne ketinimai. Toks yra mano politinis tikslas ir ačiū Jums už Jūsų pasisakymą. Kaip pranešėjas apie energijos e, našumo direktyvą. Darysiu viską, kad tas klausimas būtų svarstamas sparčiai parlamente. Tačiau šiandien noriu pakalbėti apie štai ką. Manau, kad trump, trum, artimiausių laikotarpių reikia užtikrinti investicijas. Ir Europos investicijų bankas 2008 gruodžio mėnesį, kuomet valstybių ir vyriausybių vadovai nusprendė, kad 2009 e, Europos investicijų banko e, kol kreditavimo pajėgumai buvo padidinti iki 90 milijardų eurų, atsirado papildomi 40 milijardų eurų, kuriuos galima investuoti į vėjo energijos e, projektus, tačiau buvo invest, tai buvo investuota į automobilių pramonę. Ir mes išgyvename tą patį kreditų rinkos susitraukimo laikotarpį. Ir vėl investicijų banko kreditavimo gebėjimai sumažinti, dabar jiems skirta tik 60 milijardų eurų. Kodėl taip atsitiko? Kodėl dabar turime mažiau investicijų? Dar vienas klausimas. Kodėl Europos investicijų bankas nesinaudoja pono Dragi pasiūlytą gelbėjimosi galimybę privatiems bankams, privatiems bankams sumažinta palūkanų maržą? Uh, dabar yra tik tai 1 procentų. Tačiau kodėl atsiradusios lėšos neinvestuojamos į tikrąją realią ekonomiką? Kodėl nepaskolinus už 1 procentą palūkanų 20 milijardų eurų, kodėl investavus tų lėšų į Europos ekonomiką? Ar, ar mes galime tikėtis kažkokių paskatų šioje srityje jūsų pirmininkavimo metu? Ara Bizotto. Dėkoju. Pane Bizoto si sta difacendo. Ma la... Ačiū. Europa ne, nebeturi pinigų, jos kišenės tuščios. Danija, kaip pirmininkaujanti šalis, pareiškia pasitikėjimą Europos komisijos siūlomoms programoms ir politikos kryptims. Taigi, kaip išspręsime 500 milijonų piliečių problemas? Danija ketina stebėti euro situaciją. Aš nesutinku ir nepritariu visiems šiandien girdėtiems pasisakymams. Kaipgi galima kalbėti apie ES plėtrą kaip prioritetą, plėtrą į vakarų Balkanų šalis, kurias kamuoja daugybė problemų. Danija taip pat kalba apie Turkijos galimą narystę Europos Sąjungoje, tačiau Turkijai dar reikia nueiti didžiulį ir ilgą kelią. Dabar dėl euro. Danija ketina gelbėti eurą, tačiau pati nepriklauso eurozonai. Ir atrodo, kad niekuomet nepasitikėjote eurų kaip valiuta, jūs pati tą sakėte. Ačiū. Dėkuoju, minutė poniai Sinclairą ponė ministrė pirmininkė. Perimate pirmininkavimą tokiu laikotarpiu, kai Europos demokratiniams principams kyla grėsmė. Atrodo, kad institualizuojamas toks elgesys. Per pastarosius mėnesius nerinkti ministrai pirmininkai yra skiriami į postus be jokių rinkimų. Europos aparatčikai ieško naujų būdų kaip užkirsti kelią referendumams ES. Tai tokia demokratija ES. Daugybėje šalių, šalių kyla reušės. Jūs pirmininkausite ES lemiamų momentų, kai žlunga euras, krizė siaučia ir mes žvelgiame į Daniją kaip pirmininkančią šalį, kaip į stiprią lyderę. ES tikisi, kad Tarptautinis valiutos fondas išgelbės žlungantį eurą. Junktinė karalystė nepriklauso eurozonai. E, dėja, pirmininkas nutraukia pasisa... pasisakančią ir suteikia žodį ponui Mauro dvi minutės. Grazie, signor Presidente. E- Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė pirmininkė. Na, iš jūsų sudarytos programos labai akivaizdu, jog e, tarp jūsų prioritetų yra e, užtikrinti, kad Europos ūkis suvoktų savo atsakomybę. Ką tai reiškia? Mano supratimu, atsakinga Europa yra ta Europa, kuri suvokia, su kokiamis grėsmėmis jis suduria. Ir kol kas to pasigendame eurozonoje yra šalių, kurios turi uh, Mhm. bendrą valiutą, bet neturi bendro valdymo nėra. Ir blogiausia yra tai, kad mūsų vyriausybės yra nebobilios, nesugeba susidoroti su problemomis. Ypač tuo metu, kai iš tikrųjų reikia sudėti visas pastangas. Lenkija pradėjo daug gerų darbų ir tikiuosi, kad jie e, bus tesimi. Tačiau nebuvo suvoktas vienas iš svarbiausių prioritetų. Tai yra dar sakyti patikinti, kad esame vieningi, nes tai yra vienintelis ginklas, kuriuo galime pasinaudoti. nes kitaip e, plistos neigiamas prognozes, kurios kels e, nepasitenkinimą rinkose ir tarp piliečių. Noriu padėkoti naujai išrinktam e, parlamento pirmininkui ponui Šulcui už tai, kad ketinate kovoti už Europos Sąjungą, už vienybę. Nes šios vertybės kaip tik šiuo metu ir pasigendame. Vienam deponai Estrelai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė pirmininkė, sveika atvykus Europos parlamentą. Europos Sąjunga yra susiskaldžiusi. Yra ta, tai yra tų šalių grupė, kurių palūkanų normos įman paskolas yra žemos ir kitų šalių grupė, kurių palūkanų normos įman paskolas yra labai didelės. Taigi esame krizėje, reikia solidarumą, jeigu norime iš juos išeiti. Šiuo metu taikome labai griežtas taupimo priemonės, bet ir solidarumo reikia. Aš rengiu pranešimą dėl motinystės atostogų. Rengiu pranešimą, jis buvo patvirtintas 2010 m. spalio mėnesį, nežiūrint Lenkijos pastangų spragų. Pirmininkavome metu taryba nesureagavo į Europos parlamento dokumento projektą. Taigi mus domina dialogas su taryba, su komisija tam, kad būtų rasti tokie sprendimai, kurie duotų naudos šeimoms ES, taip pat leisti gyvendinti strategijos Europą 2020 tikslus. Iš tikrųjų, Europos laukia milžiniškos demografinės problemas, tai atsiliepia ekonomikos augimui, tai neigiamai atsilieps ir socialiniu draudimui. Taigi aš manau, kad Danijos pirmininkamo metu reikėtų spręsti šią problemą. Pona Štatleris, dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolego. Ne, noriu sureaguoti į pono Baroso ir ponas ministras pirmininkės pasisakymus. Tai netinkama būtų politinė politinių diskusijų atžvilgių, bet dabar norėčiau sureduoti tą kursimą prieš Vengriją. Norėčiau sureaguoti tai, kaip komisija rengėsi, re, elgėsi E, Vengija. Aš norėčiau prisiminti tą incidentą kai, prieš Austriją, kai komisija irgi ėmėsi mūsų atžvilgio atitinkamų veiksmų. E, e, priekaištai yra nepagristi. Organo vyriausybė nesikį parodė, jog yra demokratiškai, išrinkta demokratiškai teisėta vyriausybė. Ir pirmininkaujant. Uh, gal pirmininkaudama taryboje Vengrija įrodė, jog yra patikimas partneris, tai nesikį įrodė, taigi negalime taip elgtis su Vengrija ir visi tie, kurie mano, kad e, liberalai ir socialistai sugrįš šių, šios indikacijos dėka, jie yra neteisūs, nes taip neatsitiks. Nutraukime skalbėtimas ponas Dypas antros mintis. Pone Europos komisijos pirmininkė, visų pirma dėl finansinių ir ekonominių klausimų. Pone premjerė, jūs pareiškite, kad Danija nesirengė supa, supaprastinti integracijos eurozoną. Gal galite papasakoti, kokius pasiūlymus rengėte pateikti dėl išvestinių finansinių produktų, taip pat kokiu priemonėms augimo užtikrinimui politinė dauguma jau formuojasi dėl finansinių sandorių mokesčio. Gal galite pas, paaiškinti, pristatyti savo tikslę e, politinę e, e, poziciją šiuo klausimu. Toliau, prekybos politika. E, pa, komisijai suteikiamas mandatas dėrėti šiuose srityje ES vardu, o mes įgyjame naujų galių tvirtinant prekybos susitarimu, susitarimus. Noriu pabrėžti, kad nereiktų būti naiviems ir taikyti abipusiškumo principą, pavyzdžiui, dėl, darantis dėl sutarties su Merkosiur valdybėmis, valstybėmis, atsiprašau, toliau dėl augimo. Ponas Van Rumpoj per paskutinį Europos vadovų tarybą apie tai kalbėjo ir pasiūlė sušaukti vadovų tarybą, kurioje būtų svarstami tik augimo klausimai. Uh, pirmininkas Šulcas, parlamento pirmininkas Šulcas, ar jis bus kviečiamas į e, tarybos, vadovų tarybos posėdžius. Mes norime dalyvauti tokiuose susitikimuose ir norime, kad e, būtų skiriamas dėmesys augimą. Aš norėjau kalbėti apie socialinę konvergenciją, bet tai ne, nebuvo laiko. Vieną minutę. Vieną minutę, kolega Katali Ivan. Premjere, visi jūsų siekiai ir tikslai yra sveikintini, tačiau jie bus neaktualūs, jei mes e, sutelksime dėmesį į, demo, į nedemokratiškas tendencijas Vengrijoje ir Rumunijoje. Mes turime įsiklausyti į e, tų, tuos žmonės, kurie išėjo į gatves, nes į jų teisės pasikesino Orbanas ir Bazesku. Mes turime kalbėti apie tai, kas vyksta Rumunijoje, apie tai, ką Orbanas ir kiti daro. Manau, kad Europa gali išlikti tik tuo atveju, jeigu demokratija Europoje bus išsaugota. Mums reikia demokratijos visose 27 valstybėse narėse. Dėkuoju kolegai Ivan ir dabar žodis Zalba Bidegain. Pusantros minutės, ponė Zalba, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir Pirmiausia, kreipiuosi ponimis ministrė, mes džiaugiamės tais sprendimais, kurie buvo primti per paskutinį vadovo tarybą. Tačiau tikiuosi ir viliuosi, kad tai nebus vien tik tušti žodžiai, kad seks veiksmai ir jie bus įgyvendim kiek manoma greičiau. Reikia siūsti vieningą žinią rinkoms. Likščiol rinkos teigiamai sureagavo į taikomas priemonės. Taip pat reikia vadovautis solidarumo ir bendradarbiavimo dvasia, tikrai, kurios tikrai reik, prireiks per ateinančius mėnesius. Mes turime konsoliduoti mūsų pastangas tam, kad būtų užtikrintas saugumas, turime taupyti, bet taikykime ir kitas papildomas priemonės, kurias užtikrins ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Nes vien tik taupydami iš krizės neišeisime. Mums reikia vykdyti reformas ne vien tik tais kalbėti apie reformas reikia, to nepakankai reikės vykdyti. Mes Ispanijoje mesime pilnai pasiryžę vadovautis šią idėją, todėl palaikome struktūrinės reformas, kuriumsis valstybės narės, o Centrinis Europos bankas turi imtis drąsių sprendimų. Taigi, jis turi pademonstruoti dar didesnį ryštą dalyvauti įsiskolinimo rinkose ir taip pat reikalingi bendri e, finansavimo mechanizmai, dėl kurių buvo tiek daug kalbėta mūsų rūmose. Dėkoju ir dabar kolegė Jekonsarė vieną minutę, prašau. Premjerė, anot paskelbtų e, nuomonės apklausų, laimingiausi žmonės gyvena Danijoje. Kolegė iš Danijos permė mano mikrofoną. Taigi norėjau pasakyti, kad anot paskelbtų tyrimų laimingiausi žmonės gyvena Danijoje. Ir būtų tikrai puiku, jeigu jūsų pirmininkavimo metu jums pavyktų paskleisti dalį to gyvenimo džiaugsmo Europoje, kurioje tiek daug nelaimingų žmonių. Paprastai pirmininkės e, paskelbė tokį ilgą prioritetų sąrašą, kad galų gale niekas nebe, nebėra prioritetu. Mes tiesiog pamirštame apie tai. Dabar kalbame apie šie metai yra aktyvaus senėjimo metai. Ir ekonominių požiūrių tai yra labai svarbus klausimas. Turime kad e, žmonės galėtų gyventi oriai, tai susijęs su ekonominėmis sąlygomis. Ir iš tikrųjų amžius ir diskriminacija, nepagarba yra susiję ir diskriminacija amžiaus pagrindų auga. Yra puikių pavyzdžių, kuomet e, pagyvenę žmonės sėkmingai dirbo, Helmut Schmidtas, e, Jacques Delors. Frau Galpelz, entschuldigung, für 1 Minute 30. Sekund. Atsiprašau, ponia, gal bent pusantros minutės. E, tisztelt miniszterelnök asszony, e, nehéz időbe veszik át Európa. Ačiū, ponia pirmininkė. Jūs perimate pirmininkavimą sudėtingų laikotarpių, bet jūs esate pripratusi prie sunkumų. Norėčiau pristatyti kolegų socialistų pasiūlymą. Jeigu Vengrijai bus uh, pradėta pažeidimo tyrimo procedūra, galbūt jūsų pirmininkavimas bus laikomas sėkmės, tačiau aš taip nemanau. Vengrija tarsi tampa fiksacija, tačiau reikia sutelkti Europos ekonomikos, ekonomikos politiką. Ir jūs galite tai, to pasiekti, tai padaryti. Aš esu e, Vengrijos. E, deputatė ir aš esu pasirengusi dirbti įgyvendinant bendrą Europos politiką. Jūs norite stebėti, kaip įgyvendinami ekonominės valdysinos sprendimai. Reikia išlaikyti blaivę galvą ir viską vertinti blaiviai, tačiau reikia taip pat gebėti matyti ne tik skaičius gyvendinant tuos mechanizmus. Ir aš norėčiau paraginti jūs ieškoti bendros tapatybės valstybių narių lygmenių, o ne, skal, o, o ne ieškoti dalykų, kurios, kurie skiria valstybės. Visos valstybės dirba drauge, vienos geriau, kitos netaip gerai. Manau, kad išmintis, ryštas, atkaklumas užtikrinčių susiekmę per atmintį pusmetį. Dėkui, ponia Gurma, vieną minutę. Aš labai džiaugiuosi, kad Jūs esate ministrė pirmininkė ir socialistė. Taigi sveika atvykusi į šį nuostabų parlamentą. Jūs esate nuostabi ir jūsų darbas turbūt bus e, tikrai fantastiškas. Mažos šalis gali sukurti stebuklus ir tikėkime tai stebuklais. Taigi bus sudėtinga jums dirbti. Pirmiausia dėl to, kad reikia išsaugoti ES vienybę. Mūsų krize bando mus atskirti ir suskaldyti. Mes turime kovoti su euroskeptikais ir ekstremistais, kraštutiniais. Piliečiai nėra patenkinti Europos Sąjungą. Mes turėsime pradėti taikyti šešių teisės aktų paketą. Kyla dviejonių dėl demokratijos principų kai kuriuose valstybėse. Mes girdėjome apie puikią pirmininkavimo programą, kuri ketina sukurti dinamišką ir ekologišką Europos Sąjungą. Aš tikiu, kad Europos komisija prisidės prie to darbo ir padarys viską, kad bendros ES vertybės būtų gerbiamos. Galiausiai socialdemokratė moteris taps ES tarybos pirmininkė. Dėkoju už parodytą solidarumą. Äh, Ačiū poniai Gurmai, ponas Karas vieną minutę su pusę. Dėkui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju už bendradarbiavimą. Ir jūs savo pirmininkamo metu pasirinkote, čia Danija savo pirmininkamo metu pasirinko du tikslus vesti Europą iš krizės, bet jeigu norime to pasiekti, reikia demokratiškos Europos. Demokratiška Europa reiškia, kad e, primant bet kokį sprendimą Europinių lygų, prie šio sprendimo sprendimą pridės Europos parlamentas, nes be Europos parlamento e, Danija savo pirmininkamio metu negalės priimti jokių sprendimų. Antra, atsakinga Europa turi būti vieninga, neleiskime jai susiskaldyti. Gal, ne, gal net ir gerai, kad jūs nesate eurozonoje, nes dabar tarsi bandama padalinti Europą į dvi uh, stovyklas, bet į rizę turime reaguoti taikydami bendras e, priemonės, ženkimdami tolimesnį žingsnį link tolimesnės integracijos, socialinės, ekonominės integracijos. Kitas jūsų prioritetas - finansinių rinkų reguliavimas. Taigi paprašytume jūsų E, įveikti kiek įmanoma greičiau pavienius interesus ir taikyti kiek įmanoma greičiau priemonės, kurios sustiprintų uh, nuosavą kapitalą ir mokumą Europos bankuose. Ir tą įgyvendinimą galime tik tais bendrom pastangom. Ačiū. Ponas Hekmar. Minister, as a Swedish Pone ministrė, pirmininkė, sveikinu Jūs. Aš esu švedas ir džiaugiuosi Jūsų pristatytą socialdemokratinę programą. Labai svarbu e, suvokti tai, kad Danija kaip pirmininkaujantį šalis susiduria su didžiuliu iššūkiu. Europa skaldosi, siekdama užtikrinti finansinį stabilumą. Todėl labai svarbu, kad pirmininkaujantis šalis padarytų viską, kas jos galiuose ir suvienytų, apjungtų valstybės narės. Kalbant apie vidaus rinką, mums yra reikalingos naujos vidaus rinkos reformos. Ir tai galėtų padėti suvienyti Europą bei sustiprinti ir įnešti dinamikos į mūsų ekonomiką. Ir aš tikiuosi, kad tai ir bus Danijos kaip pirmininkančio šalies pagrindas. Ačiū. Frau. Na, ir kolegė Karniš, pabaig šį pasisakymo raundą. Pračiau vieną mintį. Ačiū pirmininkė. Kolegos. Dabar ateinančiai pirmininkiai yra daug iššūkių Euro euro krizė, daugiamečiai finansavimo programa. Tačiau reikia nepamiršti energetikos sektoriaus, kurio svarba geopolitinių požiūrių ima e, darytis vis didesnė. Turime ypač stengtis skatinti bendrą Europos energetikos politiką, turime ją sukurti. Egzistuoja teisės aktai, kuriuose pasakyta, kad perdavimo sistemos turi būti atskirtos nuo gamybos, generavimo sistemų. Tačiau žinome, kad yra valstybių, kurios sudaro sutartį su trečiosiomis šalimis ir pagal tas sutartis numatyto suteikiamos išskirtinės teisės naudotomis tos valstybės infrastruktūra. Tai prieštarauja ES konkurencijos politikai ir tai netitinka ES piliečių interesų. Norėčiau paraginti tarybos pirmininkę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 hat als erstes das wort herr kollege gargani. signor presidente io devo dire che nella giornata di ieri nella Pone pirmininkė, turiu pripažinti, jog vakar šiandien girdėjome tris pasisakymus, kurie suteikia vilties Europai. Jų metu buvo išdėtos tos trys programos, trys strategijos. Pone ministrė pirmininkė, du jūsų paminėti dalykai yra labai svarbus. Danija, perėmusi pirmininkavimą, turi prievalę stiprinti Europoje ir pasiekti, kaip jūs minėjote, kad būtų vadovaujamasi bendrijos metodu. E, mes esame labai sudėtingoje situacijoje, tarsi įstrigęs, netgi nutrauktas bendrijos integravimosi procesas. Ir tai nėra sutarties pakeitimas, kaip kad minėjo kiti kai kurie kolegos, bet čia kalbame apie sustarimą tarp valstybių ir vyriausybių vadovų. Ir tas sustrimas reiškia, jog nebegalima tikėtis, kad Europa toliau integruosis, vystytis. Taigi Danija savo pirmininkamo metu turėtų užkirsti kelią tokiams tendencijams ateityje. Dabar ponia Gomis. 13. Praėjusi penktadienį. ES lyderiai dar kartą nesugebėjo mm, išreikšti tinkamos pozicijos dėl kovoje su krize, nes spekulacijos rinkose suintensyvėjo. Kaip su taip vadinamomis atokiomis valstybėmis ES atrodo, kad solidarumo nėra, bandant sutvarkyti padėtį biudžete. Taupimo ir griežtų priemonių laikotarpis, apie kuris taip toks yra toks aktualus ponai Merkel, dėja nieko gero netnešė, ne, mes neišsprendėme problemų. Finansavimo, pro, finansinių sandorių mokestis yra geras dalykas, tačiau mes turime perėti prie mokesčių suvienodinimo. Portugalija Portugalijos daugybė įmonių savo buveinės perkelė į Luksemburgą ir kitur, ne tik dėl to, kad išvengtų mokesčių mokėjimo. Kaip galima konkuruoti tokioje situacijoje? Frau Latford. Toliau, ponė Latford. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma pasidžiaugti tuo, kad prioritetas Danijos pirmininkavimo metu bus skiriamas chroniškoms lygoms, tokioms kaip diabetas. Ir aš noriu pasidžiaugti e, Kristalo Šaldemoze, mano e, vieno iš grupės, kurioje dirbo bendra pirmininkių. Mes ne, turėtume nepamiršti, kad 10 procentų visų Europos gyventojų serga diabetu. Kreipiuosi į Daniją ir noriu paraginti jos atstovus užtikrinti naujos strate, kovos su diabetu strategijos parengimą. Taip pat tikiuosi atsakymo į Gyverhofštato išduotą klausimą, Ką taryba daro, kad uh, pareikalautų, jog Vengrija atsiskaitytų už tai, kas vyksta Vengrija? Vengrija išgyvena konstitucinę krizę. Ar pasikeis tradicinio diplomatų klubo metodai taryboje? Nes viskas e, paremta principo tu man, aš tau. Ponas Petrovskis panie przewodniczący pani premier szanowni państwo! danija pone pirmininke ministre pirmininke danija yra ta šalis kuri perima vadovavimą tarybai ir ji teigia kad išves bendriją iš ekonomikos krizės ir užtikrins ekonomikos augimą jai numatyta tik šeši mėnesiai leiskite man priminti kad belgija lenkija kuomet pirmininkavo tarybai taip pat buvo numačiusios tokius pačius prioritetus. Visi mes norime, kad šie tikslai būtų pasiekti. Tačiau, žiūrint į mūsų ekonominės problemas, galime numatyti, kad kitos pirmininkančios šalis taip pat sieks panašių tikslų. Danija ketina skirti daug dėmesio biudžetui, prieš patvirtinant 14-12 metų daugiametę finansavimo programą. Mums reikia numatyti daugiau lėšų naujų valstybių narių vystimui. Kai dėl ekologinės ES Danija yra numačiusi tvarų ekonomikos augimą kaip tikslą, tačiau tuo pat metu ji nori skirti dėmesio ir klimato paketui. Kalbėtos nutrauktos. Dabar ponas Salafranka. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, pirmininkė. Aš norėčiau palinkėti Danijai kaip pirmininkaujančiai šaliai kuo didesnės sėkmės. Šešių, pirmininka, šešių mėnesių pirmininkavimo laikotarpis yra labai svarbus. Jis simbolizuoja ES demokratinę prigimti. Tačiau tai nenumato didelės laisvės ir didžiulio poveikio situacijai. Šeši pirmininkavimo mėnesiai sutampa su lemiamu laikotarpį ES ir jos piliečiams. Akivaizdu, kad ES institucijas yra pakeitę neformalūs direktoratai. Ir tikėkime, kad naujasis Europos parlamento pirmininkas ponas Šulcas, kuris vakar buvo išrinktas į šį postą, pakeis esamą situaciją. Ministrė pirmininkė, Graikija labai aiškiai rodo, kad ES ekonomikos politika žlugo. Dabar Italija ir kitos pietų Europos šalis žengia tuo pačiu keliu. Turime problemų su augimu, biudžetai, biudžeto deficitai didėja ir situacija yra išties pragaištinga. Taigi pasirūpinkite, kad dirbsite ir situaciją pagerinsite. Dabar, ponia Haukiant. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė pirmininkė, puikiai pasisakėte, galime jumis didžiuotis. Vis dėlto norėčiau sureaguoti vieną jūs minėtą dalyką. Tai yra 41 hartijos e, straipsnis, tai yra geros administracinės procedūros. Tai atitinka piliečių teisės ir turime rimtai žiūrėti į šį klausimą, nes e, jeigu dabar e, nebus e, tinkamai primimini teisės aktai gero administravimo srityje, tai komisija čia negalės perimti viską į savo rankas. Taigi, ta šalis, kuri likščiol taip gynė piliečių straipsnius, atsiprašau, piliečių teisės ir uh, E, gerą valdymą, turi pasirūpinti, kad dabar tikrai būtų įgyvenintos 41 straipsnio nuostatos. Taigi labai norėčiau parekomenduoti, kad būtų rūpinamėsi šią temą, nors ji nėra ir tokia įdomi. Kolega Rokony. Pane Okony. Ačiū pirmininkė ir noriu vis, iš viso širdies pasveikinti jūs. Uh, Atsižvelgiant į krizę, kurią išgyvename, užimtumas turėtų būti mūsų prioritetu, ponė premjera. Europos Sąjungoje yra 23 milijonai įmonių ir 23 milijonai bedarbių. Ir mes turime drauge bandyti žmonės paskatinti imtis verslumo. Ir norėčiau pasidžiaugti komisijos pasiūlymu uh, dėl e, socialinio verslumo. Tas, sektor, ta, tas sektoriaus apyvarta yra 100 milijonų eurų ir ten dirba nemaža dalis ES darbo jėgos, daugiau nei 7 procentai. Taigi jūsų pirmininkavimo tikslai yra plataus užmo ir aš tikiuosi, premjerė, kad drauge mums pavyks jūsų pirmininkavimo metu įgyvendinti šios norų, norus, mūsų norus ir aš to siekiu ir dėkoju Jums. Vėliau ponas Daviden. Merci, prezident. Madame le Premier ministre. Ačiū pirmininkė. Pone premjera, noriu padėkoti Jums už Jūsų programos pristatymą. Per pas pastaruosius tris mėnesius parlamentas patvirtino kovos su skurdu strategiją. Mes žinome, kad skurdas Europoje plinta taip pat ir dėl griežtų taupimo priemonių, kuriėmėsi daugybė valstybių narių. Ir dėje ne visada tos priemonės padeda užtikrinti darbo vietų augimą ir socialinę apsaugą. Taigi, kokie jūsų pirmininkavimo programos elementai padės komisijos nariui Andorui gyvendinti tikslą sumažinti skurdžiai gyvenančių žmonių e, skaičių Europoje. Taip pat noriu pacituoti e, vieną iš programų, kurioje kalbama apie, skurd, apie atskirtį skurdo pagrindų. Kaip jūs rengėtės e, atsižvelgti ir iš juos aspektus, derantis dėl daugiamečio finansavimo programos? Taigi mes turime užtikrinti, kad būtų toliau įgyventinama po 2013 maisto dalinimo skurdžiausiems programa. Ir kokia jūsų, kokia Danijos nuomonė apie tą programą, kurią iškilo pavojus? Na dabar suteiksiu komisijos pirmininkui Baros ir paprašysiu sureaguoti į diskusijas. Um, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, aišku, e, buvo daugelį klausimų palėtė ministrė pirmininkė, kalbėdama tarybos vardu, taigi netimsiu šios privilegijos atsakyti į iškeltus klausimus. Ir dabar, pasinaudodamas turimu laiku, patikinsiu dar sėki, kad reikia sirgti į tai, kad būtų papildytis mūsų svarbios pastangos, pavyzdžiui, pastangos stengtis konsoliduoti biudžetus ir kartu taikyti priemonės, kurios užtikrins ekonomikos augimą. Nebejoju, kad Danija pirmininkamo metu e, šias rytyje darbų metu bus svarbus partneris. Ji bus pragmatiška partnerė, kuri ieškos kartu sprendimų su parlamentu ir taryba ir komisija. Taigi galiu patikinti, kad parlamentas palaiko jūsų programą, bet ir komisija palaiko jūsų programą tam, kad tai nebūtų vien tik tai tušti žodžiai, bet kad tai būtų sprendimų ir rezultatų posmetis. Dėkoju. Dėkoju, ponė Prinkė Baroso. Ir dabar suteiksiu žodį Toning Schmidt, tarybos Prinkė, prašau. European... Europos parlamento pirmininkė, komisijos pirmininkė, frakcijų vadovai, gerbėmieji parlamentarai. Dėkoju visiems už išsakytas pastabas. Iš tiesų buvo labai malonu dalyvauti šiuose gyvybingose diskusijose. Iš šios dienos diskusijų suprantu štai ką. Ne visi mes sutarėme. Prie to dar grįšiu. Tačiau visi sutarėme dėl to, kad palaikome ir pritarėme Danijos kaip pirmininkančios šalies parengtai programai. Mes esame už tai dėkingi ir padarysime viską, kad patenkintume jūsų lūkesčius. Laiko turime nedaug, bet norėčiau sureaguoti į keletą jūsų klausimų. Ponas Barozo ir ponas Dol kėlė e, daugiametės finansinės programos klausimą. Žinoma, kad mes labai rimtai svarstysime šį klausimą pirmininkavimo metu. Tai bus vienas iš mūsų prioritetų ir stengsime, kaip galima greičiau patvirtinti daugiametę finansinę programą. Ta darydami sieksime modernizuoti finansinę perspektyvą ir bandysime panaudoti bendrus išteklius naujoms darbo vietoms kurti ir augimui užtikrinti. Leiskite man taip pat pakomentuoti finansinių sandorių mokestį. Šį klausimą kėlė ponas Kelam ir kiti. Aš norėčiau išvengti bet kokių nesusipratimų šiuo klausimu. Danija e, šį dosiją svarstys sąžiningai ir atvirai. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į finansinio reglamento klausimą. Mes šį reglamentą pirmininkavimo metu bandysime sustiprinti. Daugelis kėlė Vengrijos klausimą, ponas Verhofstadt, ponia Harms ir ponas Moraes. Visi žinome, kad šiandien po pietų vyks diskusija Europos parlamente, ji bus skirta Vengrijos klausimui. Labai trumpai noriu pabrėžti, kad komisija yra mūsų sutarčių sergėtoja. Ir komisija inicijavo pažeidimo procedūrą bent jau trim aspektais, kalbant apie Vengriją. Žinoma, šis klausimas yra be galo rimtas. Mes visiškai palaikome tai, kaip komisija sprendžia šį klausimą. Mes turime taisyklės, vadovaujamės sutartimis ir bendrijos metodu. Mes visiškai palaikome komisiją ir jos veiksmus visos valstybės narės privalo laikytis ES įstatymų. Taip turi funkcionuoti ES. Daugelis parlamentarų kėlė skolų klausimą, reitingų sumažinimo klausimą daugybei valstybių narių ir reikalavo aiškių atsakymų šiai kriziai. Tačiau pirmiausia, reikia suvokti, kad tai yra visos Europos krize. Kodėlgi mes esame susidūrę ES su skolų krize? Todėl, kad valstybės narės neprižiūri savo pačių biudžetų. Dėl to ir kilo ši problema. Todėl didžiausią dėmesį reikia skirti šiai problemai. Žinoma, taip pat reikia ieškoti europinio atsako, bet nepamirškime, Krize Europoje kilo dėl to, kad valstybės narės nesilaikė europinių taisyklių. Dabar kai kurių valstybių narių reitingų sumažinimas. Ponas Verhofstadt e, netgi citavo Standard Poor's pareiškimus. Aš taip pat seku kągi sako Standard Poor's agentūra, nes jie kalba apie tai, kad ES valstybės narės neskiria dėmesio augimui ir darbo vietoms, dėl to ir buvo sumažinti jų reitingai. Ta sakė ne socialdemokratai, bet Standard Poor's agentūra. Jis sakė, kad taupimo priemonių nepakanka, reikia ir dėmesio augimo iniciatyvoms. Todėl perinu prie kito klausimo - augimo ir darbo vietų. Ponas Voboda, ponia Harms, ponas Bensin, ponas Jonsen ir daugybė kitų pasisakiusių kėlė šį klausimą. Leiskite man pasakyti labai aiškiai. Europos ekonomikos turi konsoliduotis. Tai yra būtina. Dėl to Danija, kaip pirmininkantų šalis, pritars fiskaliniam dokumentui. Bet leiskite man aiškiai pasakyti ir štai ką. Mes turime žengti teisingą kryptimį. Jaunimas mūsų iš to tikisi. Būtent dabar mes turime kurti darbo vietas. Pritariu tiems, kurie sakė, kodėlgi neprisiminus vienos didžiausios mūsų sėkmės, būtent vieningos bendros rinkos, kuri sugebėjo užtikrinti augimą ir darbo vietas. Todėl ketiname susitelkti ties bendrąją rinką. Tarybos pirmininkas ir aš sutarėme nepamiršti augimo ir užimtumo problemos. Sausio 30 dieną susitikime mes skirsime labai daug dėmesio šiam klausimui. Ir būtent diskutuosime augimo ir užimtumo klausimais. Daugelis kalbėjo apie energetikos efektyvumo direktyvą. Ponas Turmes, kaip pranešėjas, iškėlė šį klausimą, esu jam už tai dėkinga. Galiu tik pakartoti, kad e, jeigu mes sieksime aiškių rezultatų ekologijos srityje, turime veikti sparčiai. Laiko neturime daug. Parlamentas siekia tų tikslų, pirmininkaujantys šalis siekia to paties. Taigi pasistengime ir bendratarbiaudami galbūt pasieksime šių tikslų per ateinantį pusmetį. Daugelis iš jūsų kėlė Europos vienybės ir bendrijos metodo klausimą, panas Darl, Rūl ir kiti. Pasakysiu aiškiai. Europos išskirtinis bruožas yra mūsų įsipareigojimas veikti solidariai. Kitas dalykas yra įsipareigojimas taikyti bendrijos metodą. Jeigu šių diskusijų klausosi mūsų piliečiai, jie savęs klaus, e, kasgi yra tas bendrijos metodas, kągi jie turi omenyje, sakydami bendrijos metodas. Nepaisant to, turiu pabrėžti, kad verta ginti bendrijos metodą, nes jis reiškia tai, kad Europai vadovauja nestiprieji, nestipriausieji, Europai vadovauja teisės viršenybė ir demokratiją. Tikrai verta ginti ir išsaugoti tokias taisyklės. Small... Verta ginti mm, ir apsimoka ne tik mažųjų valstybių naudai, visiems tai apsimoka. Bendrijų darbo metodas ir Europos vienybė turi tapti mūsų uh, visų pastangų pagrindinių tikslų. Ir jūsų dėka, mėlyjeji buvę kolegos Europos parlamento nariai, pasistengime, kad tai taptų realybę. Siekime apčiuopiamų rezultatų, kuriuos pajustų Europos piliečiai. Esu, esu įsitikinusi, kad to pasiekti galime. Ir jeigu tai padarysime, nu, nutiesime išėjimą iš krizės į e, klestinčią Europą ateityje. Ačiū. Dėkuoju tarybos pirmininkė, dėkuoju kolegos už drausmingą dalyvavimą diskusijose. Na, dabar paprašysiu atsisėsti savo vietas tam, kad galėtume tęsti darbą pagal darbo tvarkę.